Mėly kolegos, kviečiu visus susėsti. Graikus. Balgrumatiškai.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 pirmininkų suigoje buvo priimtas sprendimas dėl ekonominės krizės. Dėl krizės komiteto įgaliojimų, kurie baigėsi spalio mėnesį pagal 140 184 straipsnį dėl pratesimo, ar kas nors prieštarauja prezidimo tokiam pasiūlymui niekas, taigi rekomendacija yra šiam pasiūlymui pritariama. Krizės komiteto įgaliojimai yra pratesiami iki 2011 metų Liepos 31 dienos. Gerbiami kolegos, pradėkime dabar balsuoti darbo tvarkė numatytas balsavimas su paprastinta tvarka dėl ponios Hautela pranešimo apie žmogaus teisų gynėjams palankės ES politikos priemonės. Pranešėja ponė Hautela norėtų pasiūlyti šiam pranešimui dvi pataisas. Prašau žodis ponė Hautela. Between... Pirmininkė, atrodo, kad frakcijos sutarė dėl dviejų žodinių pakeitimų šiam pranešimui. Pirmasis - sujungti 6.22 pastraipas dėl prekybos pozicijų. Antras pakeitimas dėl naujos formuluotės ir supaprastimo devintosios pastraipos dėl uh, atskaitomybės dėl žmogaus teisų gynėjų. Ačiū labai. Taigi, ar kas nors prieštarauja šiems dviems pakeitimus? Niekas. Tuomet balsuosime e, taip pat ir už šios pranešimus, balsuodami dėl pranešimo, kas už, kas prieš, susilaiko. Pritarta. Dabar balsuosime dėl Klins pranešimo apie e, viešųjų pirkimų skaidrumo reikalavimų. Balsuokime už pirmąjį pataisų bloką, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Antrasis pataisų blokas tokiu būdu atkrinta. Dabar balsuokime dėl viso dokumento tekstus pakeitimus, kas už prieš <clears throat> susilaiko pritarta. Vardinis balsavimas dėl teisėjų, kurios rezoliucijos balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritartas veikiname ponę Kūną Klinsą. Darbo atvarkė numatytas balsavimas dėl pono Romėva Rueda pranešimo dėl e, paprastųjų tūnų kiekio dokumentavimo programos. Latiniškas žuvies pavadinimas yra tūnus tynus. Balsuokime dėl pirmojo pataisų bloko, kas už, kas prieš, susilaiko pritarti. Dėl to atkrinta antrasis pataisų blokas, dabar balsuokime dėl dokumento su pakeitimais, kas už, kas prieš, susilaiko pritarti. Vardinis balsavimas dėl teisėkūros rezoliucijos. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Ritartas sveikiname poną Romevą į Ruedą. Darbo tvarkė numatytas balsavimas dėl koelio pranešimo apie Šengeno teisino taikymą dėl Šengeno informacinės sistemos Bulgarijai ir Rumunijai. Pirmoji pataisa, kas už prieš susilaiko pritarta. Balsuokime dėl dokumentų su pakeitimais, kas už prieš susilaiko pritarta. Vardinis balsavimas. Dėl teisė, kurios rezoliucijos balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Pritarta, sveikiname poną Koelio. Dabar balsuokime dėl rezoliucijos projekto, kurį pateikė ekonomikos komitetas. Jo tema statistikos duomenų kokybė ES ir didesni komisijos audito įgaliojimai. Eurostatas. Balsuosime vienu kartu, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Na, dar buvo tvarkiai numatytas balsavimas dėl pono Romėva ir Ruedo pranešimo dėl lyčių finansų krizės ir ekonomikos smukimo e, lyčių aspektų. Varnis balsavimas dėl pirmojo punkto, kas už, tai, tai yra balsuoti. Pradedame balsuoti, baigime. Pritarta. E, trečias punktas iš e, trijų dalių, kas už pirmąją dalį. Tada balsuokime vardiniu būdu. Dėl pirmosios dalies balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta antroji dalis. Pradedame balsuoti taip pat vardiniu būdu. Balsuoti baigiame. Balsuoti baigiame atmestą. Ketvirtasis punktas iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta. Septintasis punktas, vardinis balsavimas, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Pirmoji pataisa, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Ar norite pakartoti balsavimą? Gerai, pasitikslinkime dėl pirmosios pataisos, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Trečiasis, tretvyliktasis punktas, kas už, prieš, susilaiko. Dar kas. 13 punktas, kas už. Prieš susilaiko pritarta. 18 punktas vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 20 punktas iš dviejų dalių. Vardinis balsavimas dėl abiejų iš jų. Balsuokime dėl pirmosios dalies. Balsuoti baigiame. Pritarta. Antroji dalis. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmestas. 21 punktas iš dviejų dalių, taip pat vardinis balsavimas dėl abiejų, pradame balsuoti dėl pirmosios. Balsuoti baigiame. Pritarta. Antroji dalis, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 28 punktas iš trijų dalių dėl visų balsuosime vardiniu būdu. Pradedame balsuoti dėl pirmosios. Balsuoti baigiame. Pritarta. Antroji dalis. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. Trečioji dalis. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 30 punktas iš dviejų dalių taip pat vardinis balsavimas. Balsuojame dėl pirmosios dalies. Balsuoti baigiame. Pritarta. Antroji dalis pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame pritarta. 31 punktas vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 40 punktas iš dviejų dalių, balsuojame vardiniu būdu dėl pirmosios dalies. Balsuoti baigiame. Atmesta. Antroji dalis pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Galutinis balsavimas vardiniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritartas sveikiname poną Romėvą į Ruedą. Darbo tvarkė numatytas balsavimas dėl ponios Figerėdo pranešimo apie 2060 metų vyrų moterų lygybės e, programos, gairių programos įgyvenimo ir ateities rekomendacijų. Pone Lūlings teikiamas žodis, prašau. Je me réfère à l'article 175.2 du règlement pour demander au nom de mon groupe 175 taisyklė antra dalis savo frakcijos vardu norėčiau paprašyti, kad tai būtų gražinta komitetui, nes mes Romevos, e, dėl Romevos pranešimo ką tik balsavome ir pasižiūrėję į figureido pranešimą, parėjome prie išvados, kad egzistuoja tam tikrų identiškų sekcijų ir esminių turinio dalykų, kurie kartojasi. E, kalbu ne, tiek, ne tik apie formuotės, bet ir apie turinį. E, Kartuojama tekste taip pat ir Tarabelos teksto mintys, e, dėl ko balsav, dėl, dėl to teksto balsavome vasario mėnesį. Aš nežinau, kas tokie neturintys įkvėpimo rašytojai, bet E, parlamentas gali tapti pajokos objektu dėl plagijavimo. Taigi prašyčiau, kad šis pranešimas būtų gražintas komitetui, nes e, visiškai jisai netitinka mūsų tikslų. You know Pirmininkas, kaip žinia, dabar nėra laikas daryti pareiškimų, įsakyti kalbų. Pone Niulink, aš nežinau, kodėl moterų reikalų komitetas e, ir sekretariatas netkreipė dėmesio daugiau į šį klausimą. Taip nereikia dirbti teisėjų kurosityje. Gražinkite šį pranešimą į komitetą. One, one e, Pasisakėme, išgirdome vieną pasakymą už, dabar kas nori pasakyti prieš ponios Liulink pasiūlymą. E, niekas, kas, kas nori pasakyti prieš ponios Liulink pasiūlymą. Pirmininkė, ponia Liulink ir EPP žino, kad vyko išsami diskusija dėl šio pranešimo. Labai išsami. Iš tikrųjų, nariai iš visų frakcijų, beveik visų, pareiškė savo nuomonę. Taip pat buvo balsuojama ir didžioji dauguma moterų teisų ir lyčių lygybės komitete pasisakė už šį pranešimą, balsavo tik tai du žmonės prieš, ponelių lingi ir dar vienas narys. Taigi tik tai du žmonės balsavo prieš, o dauguma buvo už. E, kiti. Vienas dar žmogus susilaikė. Taigi, tai yra komiteto daugumos nuomonė ir tikiuosi, kad parlamento bus daugumos nuomonė. Pone, e, e, mes turėjome diskusiją su ponė Redin komisare ir kaip žinia, antradienį vakarą jį pasakė, kad jį pasisako už tai. Aš nežinau, ar jūs dalyvaujate šioje diskusijoje. Yra pranešime labai daug e, gerų minčių, pasiūlymų naujai strategijai lygybės srityje. Prašom balsuoti už. I am putting the request to refer back to committee Puiku. Taigi balsuojame dėl prašymo sugražinti pranešimą į komitetą. Kas už tai, kad pranešimas būtų sugražinamas į komitetą? Kas prieš tai, kad pranešimas būtų sugražintas į komitetą? Okay. Let's check this. Gerai, tikriname tuomet. Elektroniniu būdu, prašau. Balsuojame. The vote is closed. Balsavimas baigtas. Kažkaip čia, bet vis laikiau. Atmetama. Tuomet atmetama. Okay. The request was rejected. Taigi prašymas atmetamas ir balsuojame dėl pranešimo. Prašau, ponė. Penktasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Šeštasis pakeitimas. Pirinkas prašo ramybės salėje, kas prieš susilaiko pritarta. Gerai, pasitikslinkime dėl šeštojo pakeitimo balsavimo rezultatus. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dvidešimt pirmasis punktas iš dviejų dalių. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaiko pritarta. Gerai, paskutinį kartą pasitikslinkime, jeigu aš būsiu teisus, tai tuomet daugiau nesitikslinsime. Ar sutinkate gerai? Taigi antroji dalis. Pradėjome balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 36 punktas iš dviejų dalių Balsuokime dėl pirmosios dalies. Pradedame balsuoti. Pirmininkas atsiprašo, kas už prieš susilaiko. Dabar antroji dalis, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Antroji pataisa, kas už, prieš susilaiko atmesta. 52 pataisa, kas už, prieš susilaiko atmesta pritarta. 56 punktas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 61 punktas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 71 punktas vardinis balsavimas, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 72 punktas. Pirmininkas atsiprašo. Pirmoji pataisa. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Antroji, tiksliau 72 Antrasis punktas iš dviejų dalių. Pradame vardinį balsavimą dėl pirmosios. Balsuoti baigiame. Pritarta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Septintasis pakeitimas, kas už, prieš, prieš susilaiko pritarta. 73 punktas iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš, susilaiko pritarta. 74 punktas vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 77 punktas, kas už prieš susilaiko pritarta. Aštuntasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Trečiasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. E konstatuojamoji dalis iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už prieš susilaiko pritarta. Antroji dalis, kas už prieš susilaiko pritarta. M konstatuojamai dalis, kas už pirmąją dalį prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta. AC konstatuojamoji dalis, kaip man šitą skaičių dabar graikiškai ištarti. Nesvarbu. Taigi, kas už pirmąją dalį? Prieš susilaiko pritarta. Antroji dalis, kas už, prieš susilaiko pritarta. S konstatuojamoji dalis, ponė Verša patikė žodinį pakeitimą, prašau jį pristatyti, ne, jis buvo atsiimtas, puiku. Taigi S konstatuojam dalis, vardinis balsavimas, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Galutinis balsavimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Gerai, galime pasitikslinti galtinio balsavimo rezultatus. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritartas sveikiname ponę Figereidą. Ημερήσια διάταξη προβλέπει την Dabar mūsų darbo tvarkė numatyta balsuoti dėl pasiūlymų specialaus komiteto politiniams iššūkiams ir tvarė ir biudžeto lėšams ES po 2013 metų. Balsuosime dėl narių paskirimo pakeitimų nėra šiam pasiūlymui. Tai reiškia, automatiškai jam pritarėme. Dabar darbo atvarkė numatytas balsavimas dėl rezoliucijos projekto dėl sporto, jo ypač dėl žaidėjų agentų, kas už pirmąją pataisą, kas prieš susilaiko atmesta. Antroji dalis, kas už, tai prieš susilaiko pritarta. Trečia Čia šis pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. Galutinis balsavimas kas už prieš susilaiko pritarta. Darbo atvarkė numatytas balsavimas dėl šešių rezoliucijos projektų susijusių su ES ir Rusijos aukščiausio lygio sustikimo išvadomis, susitikimas vyko Rostove prie Dono, kiekužės 31 ir birželio 1 dienomis. Pirmiausiai balsuosime dėl žaliųjų rezoliucijos projekto, kas už prieš susilaiko atmestų. Dabar uh, balsuosime dėl antrojo bendro rezoliucijos projekto e, antrasis punktas, ponas Aris Volskis turi žodinį pakeitimą, prašau. Pone pirmininkė, aš siūlau, kalbančiame antrajame punkte apie Rusijos modernizavimą, turime išreikšti supratimą, kad tai nėra vien tik tai ekonomika ir technologijos, tai yra ir visuomenės modernėjimas. Ir aš norėčiau po žodžių partnerystė modernizavimo labui pridėti žodžius, mes turėtumėme įtraukti ir ekonomiką, ir Rusijos visuomenę. Dėkoju. Ačiū. Ar būtų prieštaraujančių žodiniam pakeitimui? Antrasis paragrafas su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, susilaikė, primta. Šeštasis paragrafas. Vardinis balsavimas. Penktasis pakeitimas, vardinis balsavimas. Prašau. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dešimtasis paragrafas. Vėlgi yra žodinis pakeitimas, kurį siūlo Sariušas Volskis. Prašau, ponė. Pone pirmininkė, Dešimtajame punkte, remiantis beveik vienbalsiai priimtas parlamento pozicijas, remiantis į užsienio politiką energetikos srityje, mes visuomet neįtraukėme energetiką kaip užsienio politikos priemonę. Dešimtame punkte jo pabaigoje siūlau štai kokius žodžius. Neįtraukiant energetikos naudojimo kaip užsienio politikos priemonės naudojimo. Dėkoju. Ar būtų prieštaraujančių žodiniam pakeitimui? Panašu, kad ne. Puiku, balsuojame. Dešimtasis paragrafas su žodiniu pakeitimu kas už, kas prieš. Susilaikę priimta. Dvyliktasis paragrafas. Penkios jo dalys. Pirmoji dalis kas už, kas prieš. Susilaikę priimta. Antroji dalis už, prieš. Susilaikę priimta. Trečioji dalis už, prieš. Susilaikę priimta. Ketvirtoji dalis už, prieš, susilaikę, primta. Penktoji dalis už, prieš, susilaikę, primta. Antrasis pakeitimas dvi dalys. Abi dalys e, balsuojame žodiniu būdu dėl abiejų dalių. Pirmoji dalis, žodinis, e, atsiprašau, vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigtas. Pirmoji dalis atmetama. Antroji dalis balsuojame vardinį balsavimą, prašau. Balsavimas baigtas. Antroji dalis taip pat atmesta. Trečiasis pakeitimas, vardinis balsavimas. Prašau. Balsavimas baigtas. Primta. Ketvirtasis pakeitimas. Vardinis balsavimas. Prašau. Balsavimas baigtas. Atmesta. Pirmasis pakeitimas. Vardinis balsavimas. Prašau. Balsavimas baigtas. Atmesta. Ga, ga, galtinis balsavimas dėl viso teksto, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Na, o visi kiti rezoliucijų tekstai atkrenta. Dabar periname prie kito balsavimo. Balsuojame dėl septynių rezoliucijų pasiūlymų dėl Izraelio karinės operacijos prieš humanitarinę flotilę ir gazos ruožo blokados. Pone pirmininkė, protestuodamas, norėčiau pasakyti, kad mūsų frakcija nebalsuos už bendrą rezoliuciją, mes balsuojame prieš šią rezoliuciją, dėl to, kad ALDE koordinatoriai rengdami, dalyvaudami rengiant bendrą rezoliuciją, neįtraukė mūsų frakcijos į dėrybas, darydami prielaidą, kad mes nepasirašysime bendram tekstui. 11 metų dirbu parlamentaru ir niekuomet su tokia situacija nesusiduriau. Tai visiškai pažeidžia mūsų, e, mūsų parlamento tradicijas. Taip negali atsitikti ateityje. Ir dabar turime teisę galimybę balsuoti tik dėl savo rezoliucijos, nes nedalyvavome bendroje rezoliucijoje. Pone Tenokai, norėčiau Jums pasakyti, kad tai, ką Jūs pasakėte, labiau tiktų pasakyti, kai yra pasiaiškinama dėl balsavimo motyvų, bet na, dėkui. Taigi, balsuojame iš karto dėl viso teksto, vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigtas. Priimta. Sveikiname autorius. Dabar darbo atvarkyje yra balsavimas dėl šešių rezoliucijos pasiūlymų dėl priekybos kankinimo įrankiais. Taigi, aštuntasis pakeitimas, kas už? kas prieš, susilaikę, atmesta. Penktasis pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmesta. Šeštasis pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmesta. Septintasis pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmesta. Pirmasis pakeitimas. Vardinis balsavimas. Prašau. Balsavimas baigtas. Atmesta. Trečiasis pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigtas. Atmesta. Ketvirtasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Antrasis pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Gautinis balsavimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Kitas darbos varkės punktas balsavimas dėl šešių rezoliucijos pasiūlymų dėl padėties Korejos pusęsalyje. Pirmasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ponas Kačin siūlo žodinį pakeitimą. Pone pirmininkė, Mes siūlome žodinį pakeitimą devintajam paragrafui. Tas paragrafas nėra faktiškai teisingas. Mes norime išbraukti žodį nusiginklavimas pirmoje eilutėje, kadangi šešių šalių dėrybos nėra dėrybos dėl e, nusiginklavimo. Ir galutinis tekstas būtų štai koks reikalauja, kad e, šalis šešių partijų dėrybose dirbtų tam, kad dėrybos baigiant e, branduolinės programas būtų iš naujo pradėtos. Jūs prašote žodį disarmament nusiginklavimas išbraukti iš devintojo paragrafo. Ar yra prieštaraujančių tokiam žodiniam pakeitimui? Ne, panašu, kad ne. Taigi balsuojame dėl devintojo pakeitimo su žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš? Susilaikė priimta. Antrasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Atmesta. Galutinis balsavimas. Kas už? Prieš? Susilaikę? Priimta. Kitas darbos vaikės punktas. Rezoliucijos projektas iš užsienio reikalų komiteto dėl Bosnijos ir Hercegovinos. 11 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikę, atmesta. Dvyliktasis pakeitimas. Dvi dalys. Kas už? Prieš pirmąją dalį. Susilaikę. Priimta. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikę. Pritarta. Tryliktoji pataisa. Kas už? Prieš. Susilaikę. Pritarta atmestas šeštoji pataisa, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Susilaiko pritarta. Pirmoji pataisa, už, prieš, susilaiko, pritarta. Septintoji pataisa, kas už, prieš, susilaiko, pritarta atmesta. Aštuntoji pataisa iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Devintoji pataisa, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Dešimtoji pataisa, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Penktoji pataisa, kas už, prieš, susilaiko. Reikia pasitikslinti elektroniniu būdu balsavimo rezultatus dėl penktosios pataisos. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. pritarta. Trijų balsų persvara. Trečioji pataisa, kas už, prieš susilaiko. Reikia taip pat pasitikslinti. Taigi pradedame kontrolinį balsavimą. Balsuoti baigiame. Pritarta. Galutinis balsavimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Dabar mūsų darbo tvarkė numatytas balsavimas dėl penkių rezoliucijos projektų ES ir JAV, dėl ES ir JAV susitarimų dėl oro susisiekimo. 17 punktas kas už. Prieš susilaiko pritarta, 18 punktas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta, 21 punktas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta, 22 punktas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta, 26 punktas iš trijų dalių, kas už pirmąją dalį, prieš, susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš, susilaiko pritarta. Trečioji dalis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Galutinis balsavimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Darbo tvarkė dabar numatytas balsavimas dėl pirmojo geležinkelių transporto teisės aktų rinkinio direktyvų įgyvendinimo. Balsuosime dėl vieno pakeitimo. Pirmojo, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Galutinis balsavimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Toliau darbo tvarkė numatyta balsuoti dėl šešių rezoliucijos projektų, dėl potvinių vidurio Europoje, ypač Lenkijoje, Čekijos Respublikoje, Slovakijoje ir Vengrijoje. Pone Svoboda, jums žodis. Pone pirmininkė, nežinau, kaip čia reiktų papildyti šį balsavimą, tačiau šiomis dienomis vyksta baisus potviniai Prancūzijoje, todėl reiktų pridurti, papildyti vienu sakiniu, kad mes taip pat apgalestaujame dėl potvinių Prancūzijoje ir jau kūnės būtų labai groteskiška priimti rezoliuciją, kurioje nieko nebūtų parašyta apie potvinius vykstančius dabar Prancūzijoje. Ačiū labai. Pone Svoboda, mes jūsų pasiūlymą įtrauksime žodinio pakeitimo formą. Ar kas nors prieštarautų šiam žodiniam pakeitimui? Niekas. Tuomet kas už pono Svobodos pasiūlymą, kas prieš, susilaiko pritarta. Antrasis pakeitimas vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Trečiasis pakeitimas balsuojame vardiniu būdu. Balsuoti baigiame. Atmesta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pe, pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Galtinis balsavimas vardiniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Darbo atvarkė numatyta balsuoti tų penkių frakcijų patikto rezoliucijos projekto, kurio tema yra teisėjų mokymas. Balsuojame vienu kartu, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Toliau darbo tvarkė numatytas balsavimas dėl pono Milana pranešimo. Jo tema naujas postumis įgyvendinti Europos akvakultūros darnios plėtros strategiją. Pons Golniš paprašė žodžio, prašau. 15 secondes, Monsieur le Président. Dans la formation des magistrats, il faut aussi les former. Pirmininkė trumpai, dėl teisėjų mokymo. Aš neseniai patyriau uh, E, bandymas savavališką mane areštuoti. Tai yra e, neliečiamumo pažeidimas mano. Ir apie tai pranešiau Liono valdžiai ir paprašiau, kad Prancūzijos valdžia paaiškintų, kodėl taip įvyko. Tropologija 3. Milanos pranešimas, trečiasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Aštuntasis punktas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Penkioliktasis punktas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 29 punktas iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko, pritarta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, reikia pasitikslinti. Dėl antrosios dalies tikrinamės elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 36 punktas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 38 punktas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 40 punktas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 42, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 43, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta 44. Kas už, prieš, susilaiko. Pritarta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Penktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta į konstatuojamoji dalis, kas už, prieš, susilaiko pritarta, J konstatuojama dalis, kas už, prieš, susilaiko pritarta, V konstatuojama dalis, kas už, prieš, susilaiko pritarta, X konstatuojama dalis, kas už, dėl e, V konstatuojamosios dalies norėtumėte pasitikslinti. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. X konsultuojama dalis, kas už, prieš susilaiko pritarta. Galutinis balsavimas vardiniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Linkiu visiems kolegoms gero savaitgalio. Προχωράμε στις επεξηγήσεις ψήφου. Dabar pasisakymai dėl balsavimo motyvų. Pirmiausia, dėl Hautala pranešimo. Ponas Posildas paprašė žodžio. Pirmininkė, labai vertinu jūsų pirmininkavimo metodus ir noriu jūs pagirti. Už tai prašau visų vicepirmininkų ketvirtadienį